Parlamentas Čekijos institucijos mane informavo apie Vojceho Minar išrinkimą. Jis nuo e, Liepos 23 dienos keičia kitą Čekijos narį. Pagal trečios taisyklės antrąjį punktą bus tikrinami jo kredencialai ir kai bus priimtas sprendimas dėl ginčio ir kai bus aišku, jog jis yra pasirašęs, atsiprašau, sako pirmininkas, Kalbėsiu arčiau į mikrofoną. Tiesiog oficialiai norėčiau šį bitą pareikšti protokolui. Jeigu jis įrodys, kad yra pasirašęs deklaraciją, kad nelaik, neturi jokių kitų pareigų, išskyrus Europos parlamento nario mandatą, ponas Minar pradės darbą parlamente ir turės visas teisės ir privilegijas susijusias su parlamentaro darbu. Dar viena informacija iš pono Viktoraus Paskiho gavau prašymą dėl jo parlamento imuniteto apginimo, e, turint omenyje bylą, kuris, kuris varstoma Vilniaus regioninėme teisme pagal trečiojo punktos atitinkamą dalį. Šis klausimas bus perduotas teis, Teisės reikalų komitetui, kaip komitetui, kuris yra už tai atsakingas. Iš socialistų frakcijos gavau dėl paskirimų į komitetų, e, komitetus. Sąrašas bus pridėtas prie protokolo, nebent bus prieštaraujama, paprieštarauta protokolo, jeigu ne, tuomet.